aplinkoje mes rasime visi savo vietą. Ačiū visiems už bendradarbiavimą ir labos nakties visiems, todėl kad jau eisime miegoti. Ačiū. Geri palinkėjimai, ponia Kvisthautrovol. Ir šis darbo atvarkės punktas baigiamas. Rytoj balsuosime 12 valandą, o plenarinis posėdis rytoj ryte bus tęsiamas nuo 9 valandos iki 12 valandos bei nuo 15 iki 21 valandos. Darbo atvarkę rasite mūsų tinklalapyje. Posėdis nutraukiamas.